Danke. Chiedo, chiedo cortesemente, please, sit down, please. please. Buongiorno a tutti, eh, dichiaro. Labadiena visiems. Pradėkime mūsų komiteto posėdį. Tai yra steigiamasis mūsų komiteto posėdis. Norėčiau pasisveikinti su mūsų nariais. Labai daug naujų narių šiame komitete. Taip pat e, norėčiau pasveikinti ir tuos komiteto narius, kurie jau dirbo ankstesnėje kadencijoje. Norėčiau priminti visiems, kad e, posėdį jau pradėjome Ir jeigu neketinate šiame posėdėje dalyvauti, jeigu nesate komiteto narys, tai prašome palikti salę. Šio posėdžio metu turime išrinkti komiteto pirmininką ir vicepirmininkus. Jokių kitų klausimų ir diskusijų nebus. Taigi mūsų darbotvarkė labai ribota. Kaip e, žinote, rinkimų tvarka yra tokia. Pirmiausia, rinksime komiteto pirmininką, po to vicepirmininkus vieną po kito. Šiandien dalyvauja ir pakaitinių narių, kurie pavaduoja tikruosius komiteto narius. Ir rinkimų ir balsavimo tikslais turime identifikuoti pakaitinius narius EPP, Kristian Leina pakeitė vieną langin. E, norime pasveikinti šios narius. Angela Nyblė pakeičia Markus Pipler. Petročelo pakeičia Salinį. Pona Saudarga pakeičia Kotalės Pons ir Balčytė pakeičia Vladimir Manka, Staniševi pakeičia Mirkov, Adam Gerek pakeičia Ole Ludvigsen, Nika pakeičia Soren Moiser, Tai buvo e, socialdemokratų nariai, toliau ECR, Grobačiats, nežinau, ar teisingai ištariu, ir pakeičia Sempotierų. Alde frakcijoje Angela Blina pakeičia Pavel Telika. Žaliųjų frakcija pona Butikofą pakeičia Janik Žadu ir FD Borelį pakeičia Laura Ferrara. Prašom. Aš iš tikrųjų pakeisiu Pablo Ešerį Grobą. Isn't... Okay, wonderful. He is here. Okay, we couldn't find us. We couldn't find us. <laughs> Tiesiog neradau savęs sąraše, viskas tvarkoju. Si intende che queste sono le sostituzioni pervenute al segretariato. Ko... Tai tokie yra pakaitiniai nariai, tokia informacija turi sekretariatas. Ir kaip žinote, negalima pavaduoti tikrųjų narių, balsuojant nebent apie tai buvo iš anksto pranešta. Tik norėčiau paprašyti paklausti sekretariato, ar turime kvorumą balsavimui. Žinote, kad e, kvorumas komiteto rinkimuose yra 17 narių, bet šiandien, aišku, dalyvauja žymiai daugiau. Taigi dabar, kai jau žinome, kad kvorumas yra, galime pereiti prie pirmininko kandidatūrų. Ar frakcijos norėtų pateikti kandidatūrų, ponas Karinčiai? Ačiū pirmininkė EPP vardu. Norėčiau pasiūlyti pona Jeržį Buzeką į šio komiteto pirmininko pareigas. Ponas Buzekas yra kandidatas į pirmininko posėdą. Ponas Buzekai, ar sutinkate kandidatuoti? Taip, aš dalyvauju, aš kandidatuoju. Gerai. Dabar norėčiau dar paklausti, ar yra kitų kandidatūrų. Kitų kandidatų nėra. Todėl norėčiau pasiūlyti komitetui patvirtinti pirmininko kandidatūrą plojimais. Ačiū. Taigi sveikiname poną Buziką, jis išrinktas šio komiteto pirmininku ir man belieka pasveikinti jį asmeniškai. Ir dabar jau užleidžiu jam savo vietą prezidiume. Congratulations. Thank you. Thank you. Uh, thank you very much, colleagues. Ačiū kolegos. Ačiū už pasitikėjimą. Galiu patikinti, kad e, mūsų diskusijos bus atviros ir sažiningos. Mes turime darbo tvarkos taisyklės ir jomis vadovausimės, jos yra svarbios, ypač sudėtingose situacijose. O dabar eikime prie kito mūsų posėdžio darbo tvarkės punkto. Tai reiškia, kad dabar rinksime keturis vicepirmininkus. Ir atskirai rinksime kiekvieną vicepirmininką. Norėčiau informuoti, kad pakaitiniai nariai dalyvaujantis balsavime ir pakeičiantis tikruosius narius, jų e, pavardės jau buvo perskaitytos, ponė Toer jas perskaitė mūsų posėdžio pradžioje. Aš tik noriu paklausti, kadangi mes turime dar 20 minučių bendro darbo, taigi klausiu, ar būtų kažkokių pakeitimų, kuriuos norėtumėte pasiūlyti. Jeigu taip, tai prašome apie tai pranešti prieš pradedant balsavimą. Kvormą turime, žinome jau, kad kvormas yra. Ir dabar rinksime pirmą vicepirmininką prašysiu pristatyti pirmą kandidatą. Ačiū pirmininkė, sveikinu. Ačiū, sako pirmininkas. Pone Bremt, taigi norėčiau pasiūlyti mūsų kolegę Patriciją Toer į pirmos vicepirmininkės pareigas. Taip suprantu, kad jūs teikiate šį pasiūlymą socialdemokratų vardu. Taigi, socialdemokratų kandidatė Ir ponė Toer, klausiu jūsų dabar, ar jūs sutinkate kandidatuoti šias pareigas. Taip sutinku. Ačiū. Dar vienas klausimas jums. Ar būtų kitų kandidatų? Nematau jokių pasiūlymų. Taigi, siūlyčiau plojimais patvirtinti kandidatūrą. Pona Toer, Patricija, labai džiaugiuosi ir kviečiu atsisėsti šalia prezidiume. Vos prieš porą minučių pasitraukite iš prezidiumo, tai kviečiame grįžti atgal ir žimti savo svarbės pareigas ir toliau rinksime kitą vicepirmininką. Antrasis komiteto vicepirmininkas. Norėčiau paklausti, kokiu būtų kandidatų. ECR turi pasiūlymą. Prašom, prisistatykite ir pristatykite kandidatą. Ačiū. Aš esu Ashley Fox, pavaduoju pono Čičister. Šiame komitete matai didelė garbė, jis mano kolega ir Man tenka garbė pristatyti pono Olav Henkel kaip ant, e, į antro vicepirmininko pareigas. Ačiū. Paklausiu, kaip ir ankstesnės kandidatės, kaip ir e, anksčiau klausiu, ar būtų kitų kandidatūrų. Nematau daugiau pasiūlymų. Ponas Henkel, ar jūs sutinkate kandidatuoti? Taip, sutinku, ačiū. Taigi, kaip ir anksčiau, balsuokime plojimais. Ačiū. Sveikinu Jūs kolegą ir norėčiau taip pat pakviesti Jūs atsisėsti šalia prezidiume. Ačiū. Kaip ir visada, įtrė komitete labai sparčiai darbuojamės. Tai gerai, nes per savo kadenciją turėsime tikrai nemažai darbo, taigi gerai, kad mums pavyksta organizacinius klausimus spręsti taip greitai. Everybody the same way. Good. Gerbėmėjai, dabar perkime prie trečiojo vicepirmininkų rinkimų. Norėčiau, kad pateiktumėte pasiūlymus. GUE turi pasiūlymą, prašom. Ačiū pirmininkė. Aš noriu pasiūlyti Miroslavo Ransdorfo kandidatūrą į trečiojo vicepirmininko postą, ponė Ransdorfui. Ar sutinkate kandidatuoti? Ačiū pirmininkė, aš sutinku su šiuo pasiūlymu. Ar yra, ar būtų kitų kandidatų, kolegos, nematau. Pasiūlymų dėl kitų kandidatų, taigi vėl balsuokime plojimais. Sveikiname kolegą Ransdorfą ir prašome prisijungti prie mūsų. Dar turime išrinkti paskutinį ketvirtą komiteto vicepirmininką. Prašau siūlyti kandidatūras. Pane Ferreira. FDD frakcijos vardu. Prašau siūlyti. FDD frakcijos vardu norėčiau pasiūlyti poną Temporano į ketvirtą vicepirmininko postą. Dario Tamburano. Ar sutinkate kandidatuoti į komiteto vicepirmininkus? Ačiū, kad sutinkate. Matau dar vieną kandidatūrą. Alde frakcijos vardu. Ponas Federlė nori pasiūlyti kandidatą. Aš nesu kandidatas, ačiū pirmininkė, tačiau savo frakcijos vardu norėčiau jums pristatyti pono Petersono kandidatūrą iš Danijos, ponas Moltinas Petersonas. <clears throat> Ar sutinkate kandidatuoti? Taip, aš sutinku. Turime du kandidatus, kuomet yra siūlomi du kandidatai, balsavimas turi vykti slaptai, tačiau elektroniniu būdu. Norėčiau Jums pranešti keletą svarbių dalykų prieš balsuojant. Žinoma, kiekvienas narys turi tik vieną balsą balsavimo metu per pirmąjį balsavimo turą reikia surinkti absoliučią balsų daugumą tam, kad vienas iš dviejų kandidatų būtų išrinktas. Jeigu per pirmąjį rinkimų turą nepaaiškės, kuris kandidatas nugalėjo, tai per antrą rinkimų turą laimės daugiau balsų, daugiau už balsų surinkęs kandidatas. Jeigu balsavimo metu abu kandidatai surinktų vienodą balsų skaičių, išrinktuoju būtų laikomas vyresnis kandidatas amžiumi. Matau, kad e, yra dar likę neiškių klausimų, taigi prašau. Esu Petris Erikson, žaliųjų atstovas. Norėčiau, kad Aldė frakcijos atstovai paaiškintų, kodėl e, nominavo savo kandidatą po to, kai jau buvo susitarta dėl kandidatų vicepirmininkus darybų metu. Paaiškinimą įmanoma gauti, tačiau e, kiekviena politinė frakcija turi tokią galimybę teikti kandidatus. Puikiai e, žino kolega Eriksonas, kad dauguma sudaro koalicijos ir šiuo metu nėra absoliučios e, daugumos, e, ne, absoliuti dauguma nepriklauso ne vienai politiniai frakcijai mūsų parlamente, todėl mes turime tokią teisę teikti nuo savo frakcijos kandidatą į komiteto vicepirmininkus. Nu, supratom iš paaiškinimą, galbūt būtų dar kandidatų. E, suprantu, daugiau kandidatų nėra. Kadangi balsavimas vyks slaptai, tačiau elektroniniu būdu, taigi jūs privalote turėti balsavimo korteles. Ar yra kolegų neturinčių balsavimo kortelę? Man pirmininkė, aš dalyvau Inte komiteto posėdėje prieš tai buvau palikęs e, savo balsavimo kortelę balsavimo įrangoje, tačiau kuomet atvykau į šį posėdį, jau kortelės neradau, ji buvo ištraukta. Ar dar kas nors neturi balsavimo kortelės? Jeigu yra daugiau tokių kolegų, galėtume per kelias minutės jums parūpinti atsarginę balsavimo kortelę. Ar būtų dar kolegų pageidaujančių tokią pakaitinę kortelę gauti? Galbūt tai užtruktų nuo 3 iki penkių minučių. O dabar gavote ne pakaitinę kortelę, bet originalią. Sveikiname mūsų sekretariatą. Ar dar būtų likę neatsakytų klausimų? Įdomet perikime prie darbo tvarkos taisyklių prie procedūrinių dalykų. Buvo nominuoti du kandidatai, žinome jų pavardės, tai yra ponas Petersenas ir ponas Tamburano. <clears throat> Perskaičiau kandidatų pavardės abecelės tvarka. Taigi abecelės tvarka, jie ir bus e, išvardinti mūsų balsavimo sąraše. Balsavimas prasidės tuomet, kai pranešiu, kad jau galite balsuoti. Jeigu balsuosite už pirmąjį kandidatą, spauskite žaliai mygtuką, o <clears throat> jeigu norite balsuoti už antrąjį kandidatą, balsuok, spauskite raudoną mygtuką. Taigi žaliasis mygtukas už poną Petersiną, raudonas mygtukas už poną Tambraną. Pirmininkas kartoja Dar kartą tą patį, žaliasis mygtukas už poną Peterseną, raudonasis mygtukas už poną Tamburano. Balsai taip pat bus visi suskaičiuoti elektroniniu būdu, o balsavimas yra slaptas. Labai svarbu tą pabrėžti. Jeigu balsuodami padarysite klaidą. galėsite pakartoti balsavimą tol, kol nepaskelbsiu, kad balsavimas baigtas. Kuomet paskelbsiu, kad balsavimas baigtas, o tai reikš, kad e, jau negalėsite pakeisti savo balsavimo. Dabar atliksime bandomą į balsavimą. Tai reiškia, balsuokime už Braziliją arba už Argentiną, kuri iš jų taps pasaulio futbolo čempionė. Taigi tie, kurie balsuoti už Braziliją, spauskite žalią mygtuką, o, o tie, kurie... A, abicelės tvarka reikia balsuoti, taigi žalias mygtukas už Argentiną, raudonas už Braziliją. Pradedame balsuoti. No, you don't vote.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 Taigi balsavimas baigtas, Brazilija surinko 31 balsą, Argentina 22 balsus, 4 neapsisprendė. Taigi balsavimo įranga veikia. Taigi per pirmąjį rinkimų turą siekiant per pirmąjį rinkimų turą vienam iš kandidatų būtina surinkti absoliučią balsų daugumą, o per antrąjį rinkimų turą užtektų paprastos balsų daugumos. Taigi, ar visi esate pasirinkę? Taigi pradėkime balsuoti.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 Uh, the result is Mr. Peterson. Balsavimo rezultatai tokie. Ponas Petersen suriko 307 balsus, ponas Taburonas 22 balsus. Absoliuti balsų dauguma atiteko ponui Petersenui ir sveikiname. If we may to ask you, colleague, to come to us and to sit, congratulations once again. Taigi norime dabar laimėjusi kandidatą pakviesti prisijungti prie mūsų. 37-17, yeah. Balsai pasiskirsti 307 prieš 17, pirmininkas atsiprašo. Well, few announcements, colleagues. Let me... Dar keli pranešimai prieš posėdžio pabaigą. Šie pranešimai galėtų būti pakankamai svarbus, tačiau dar Kolega nori užduoti klausimą. A io vorrei semplicemente fare una dichiarazione in quanto. Aš norėjau tik tai paskelbti tam tikrą pareiškimą. Visose komitetuose vadovaujamas, tiksliau, tiesiog kojomis trypiamas Dehonto metodas. Ir užkirtamas kelias kai kurioms frakcijoms, jų atstovams užimti tam tikras pareigas. Penkių žvaigždžių judėjimas e, politinės Italijoje yra teisėta politinė partija, e, todėl aš norėčiau viešai pasmerkti šias e, tokius susitarimus iš ankstinius ir aš tikrai jaučiuosi pagerbtas galėdamas būti šio komiteto nariu tačiau kalba eina apie būsimų kartų gerovę tam, kad galėtume atremti tos iššūkius, su kuriais dabar susidurime Europoje. Taigi, nepaisant šiandien vykusių procesų, aš tikiuosi, kad galėsime bendrai judėti į priekį Europoje tam, kad visi galėtų 21 amžiuje gyventi tinkamomis sąlygomis. Ačiū už šį pareiškimą. Aš dar kartą noriu šiltai pasveikinti visus komiteto narius, ypač naujai išrinktus į Europos parlamentą atstovus. Mes esame tikrai didelis, trečias pagal dydį komitetas Europos parlamente. ir e, turėsime tikrai daug darbo, būsime sakingi už pramonės, mažų vidutinių įmonių klausimus, taip pat mokslinius tyrimus ir naujoves, skaitmeninė ekonomika, skaitmeninė darbo tvarka ir savame suprantama už energetiką mūsų komitetas. Bus atsakingas, čia bus labai svarbi mūsų interesų sritis. Per artimiausias savaitės turėsime po atostogų patvirtinti kandidatus į komisijos, komisijos narius. Kitą savaitę Strasbūrę dalyvausime pono Feročiui e, klausimuose, kuris turėtų vicepirmininką Tajanį pakeisti busmojo komisijoje ir mūsų komitete dirba e, daug buvusių vyriausybių ministrų, taip pat komisijos vicepirmininkas Jūs esate visi labai aukšto lygio profesionalai. Taigi šis komitetas labai svarbus mūsų visam parlamentui. Kitas svarbus pranešimas, Liepos 22 dieną svarstysime energetinio saugumo strategiją. Ir e, ta diskusija komisijos atstovai mus informuos apie e, transatlantinės investicijų partnerystės sutarties dėrybų eigą. Kiti svarbus klausimai mūsų darbo atvarkė susijęs su mm, energetiniu saugumu, energijos išteklių kainomis, e, skaitmeninė darbo atvarkė elektroninėmis rinkomis, e, reindustrializacija. Iki metų pabaigos turime tikrai savo darbo tvarkę labai daug svarbių klausimų, tai nekantri laukiu tolesnio darbo kartu su jumis, kartu su e, tiek su koordinatoriais, tiek ir su atskirais nariais esu pasirengęs glaudžiai bendradarbiauti, esu tikras, kad kartu galėsime daug nuveikti, mūsų laukia penkeri darbo metai, taigi linkiu mums visiems sėkmės dirbant kartu.